Good morning, colleagues. I'm sorry for the late start. Labas rytas, kolegos. Atsiprašau, kad vėlai e, pradedame, nes turėjome bendrą posėdį su FAM komitetu dėl Stambulo konvencijos, taigi šiek tiek užtrukome ir dabar šiek tiek vėluojame pradėti savo posėdį. Turėtume tvirtinti E, darbo atvarkę, bet darbo atvarkės projektą turime keisti. 24 punktas pasikeitimas nuomonėmis su Graikijos migracijos ministru, ponu Dimitrios Vicas. Tas susitikimas turi būti nukeltas. E, ir dabar bus naujas 24 punktas, kalbant apie Šengeno akį e, Rumunijoje ir Bulgarijoje įgyvendinimą. Tas punktas bus varstomas 26 balandžio nuo 9 30 iki 10, toliau 24a papildomas punktas, e, klausimas, kad būtų pateiktas atsakymas raštu e, dėl Italijos teisės, dėl šešių metų privalomo telekomunikacijos duomenų laikymo laikotarpio, kurį pateikė Intvelt. Tas klausimas bus svarstamas 26 balandžio nuo 10 iki pusės 11 ir toliau bendras Libefam e, balsavimas dėl Jimenez Beceril Barijom Linar pranešimo e, bus pankstintas, bus 26 balandžio nuo 9 iki 9.30. Toliau yra vertimas į visas kalbas išskyrus Danų ir Gaelų koordinatorių rekomendacijų patvirtinimas. E, pranešėjų paskirimas ponas Juan Fernandės Lopes Aguilar, patvirtintas pranešėjų dėl reglamento pasiūlymo dėl bendrijos vizų kodekso. Uh, O aš kaip pirmininkas ir dėl to, kad guja e NGL pranešė mum, kad negali paskirti pranešėjo šią temą, tai aš būsiu atsakingas rengiant pranešimą dėl tarybos sprendimo, dėl e, sudarimo ES vardų susitarimo su Šveicarijos federacija, e, dėl papildomų taisyklių, e, teikiant finansinę paramą e, išorės sienų ir vizų srityje. Išorės sienų apsaugos ir vizų srityje. Tai ar tvirtinate šios, šias rekomendacijas? Matau, kad niekas neprieštarauja. Ir dar turiu vieną punktą perskaityti, galit rašyti e-mailus, bet turiu aš tą perskaityti. Mes gavome du klaidų taisimus E, remiantis 231 taisyklė. Pirmasis teisimas yra reglamento 216 metų 679 reglamento teisimas. Tai yra dėl fizinio asmenų apsaugos susijusios su jų asmens duomenų tvarkymu. Ir e, tas reglamentas atšaukė direktyvą, atšaukė direktyvą 9546. Toliau kitas pataisimas yra direktyvos pataisimas 2016 m. 680 direktyvos dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant kompetentingom institucijom jų asmens duomenis. Ir tie klaidų taisymai reikalingi, kad būtų ištaisytos klaidos, kad tekstų nuseklumas ir terminologinis vientisumas būtų užtikrintas. Ir tuos pataisimus parengė teisininkai lingvistai, laikantis 231 darbo tvarkos taisyklių pirmos dalies, jei pastebima klaida tekste, kuris patvirtintas parlamento, e, pirmininkas turi paprašyti, kad būtų klaidos ištaisytos. Tas taisimas yra nukreipiamas į atsakingą komitetą. Ir jei niekas neprieštarauja ir nenori, kad dėl to būtų balsuojama, tai mes tada tuos taisimus patvirtinsime. Toliau Tai reiškia, kad e, tie klaidų taisymai yra tvirtinami. Toliau deleguotieji ir įgyvendinimo aktai. 23 balandžio parlamentas gavo komisijos įgyvendinimo sprendimo projektą, e, nustatantį priemonės susijusias su atvykimo išvykimo sistemos įrašų saugojimu ir galimybę e, juos pamatyti, paskaityti ir e, pagrindinis e, teisės aktas yra reglamentas 2226-217 metų. Ir šis įgyvendinimo aktas e, bus, buvo praneštas 27, apie šį gyvendinimo aktą buvo pranešta 27 balandžio. O jei kas tam prieštaraujate, tai 7 gegužės, iki 7 gegužės galite prieštaravimus pateikti. Dabar norėčiau paminėti, E, mūsų kolegą Stefano Zapalą, kuris mirė praėjusią savaitę. E, norėčiau, kad jį prisimintume. Mm. Jis buvo mūsų komiteto nuo 90 iki 2009 metų vicepirmininkas, taigi pagerbkime jį e, tylos minutę. Finally, electronic... Ir galiausia, kolegos, šiandien 11 val. balsuosime elektroniniu būdu ir rytoj 12, taigi turėkite savo balsavimo korteles. Tai tiek pranešimų iš mano pusės, o toliau keliaujame prie ketvirto darbo tvarkės punkto, tai yra keitimasis nuomonėmis su naujaja uh, DG Home generalinė direktorė. pirmą kartą, ko gero, jūs esate mūsų komitete, kaip naujai paskirta direktorė. Balsas iš salės. Kas atsitiko, klausė pirmininkas. Aš turbūt per tyliai kalbu, sako pirmininkas, tai pabandysiu garsiau kalbėti kai ponė Vergija kažką iš salės reikia, iš tiesų išsigastų ir dabar atsibudau jau tikrai. Ir noriu pasisveikinti su DJ Home generalinė direktorė. Linkiu jum kuo didžiausios sėkmės naujose pareigose ir tikimės bendradarbiauti su jumis tiek iki šio mūsų mandato pabaigos, tiek ir ateityje. Šiandien turime daug dalykų, kuriuos turėtume aptarti ir pabandykime mūsų diskusiją sukoncentruoti į keletą tokių svarbiausių dalykų. Turime pakalbėti apie tarpusavio sąveiką tų esamų ir būsimų pasiūlymų. Toliau prieklopšio dokumentų rinkinys. Čia norėtume išgirsti, kokia situacija taryboje dėl Dublino reglamento dėl mėlynosios kortelės teisės aktų, toliau sienos valdymo su IBM, e, ateities daugiametės finansavimo programos, e, migracijos ir integracijos fondas, ISF. Tai šitais iš esmės klausimais norėtume su jumis padiskutuoti. Ir dar kartą sveikinu Jūs su naujomis pareigomis ir dabar žodis Jums. Dėkui, pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, labai džiaugiuosi mm, galėdama mm, vėl būti parlamente. Mes esame praeitįje bendradarbiavę, kai aš dirbau Teisingumo generalinėme direktorate. Ir jau mėnesį dirbu mm, Home vidaus reikalų generalinėme direktoriate, papasakosiu jum trumpai, kokie yra mūsų prioritetai, išklausysiu jūsų pozicijų, mūsų santykiai su šio komiteto pranešėjais yra labai konstruktyvus, mes puikiai bendradarbiaujame, o mano vaidmuo yra tik prisidėti prie šios puikios bendradarbiavimo atmosferos, taigi uh, darau viską, kad tas mūsų bendras darbas vyktų kuo sklandžiau. Kalbant apie teisėkuros dalykus, tai mūsų direktorato prioritetai yra iš tiesų labai svarbus. Taryba ir parlamentas bendroje deklaracijoje e, paminėjo kai kuriuos tuos prioritetus. Aš juos šiandien paminėsiu, tai bus kai kurie Mm, prioritetai, kurie yra toje bendroje deklaracijoje, bet noriu pasakyti, kad turime labai mažai laiko, svarbi kiekviena diena, net ne kiekviena savaitė, kad galėtume susitarti dėl visų svarbių dalykų iki kitų metų gegužės. Taigi, kokios pagrindinės problemos? Pirmiausia, bendros prieglopščio sistemos reforma. Ir Tai yra prioritetinis dalykas mums ir ne tik komisijai tai yra prioritetas, bet manau parlamentui ir tarybai taip pat. Mes labai intensyviai dirbame su valstybėmis narėmis, ieškodamos susitarimo dėl tų pagrindinių blokų kad galiausia galėtume dėl viso teksto susitarti ir kad užtikrintume tinkamą pusiausvyrą tarp atsakomybės ir solidarumo. Dabar koks yra darbų grafikas, pagal kurį mes dirbame. Tai e, birželį per viršūnių susitikimą e, bus priimtas politinis bendrasis požiūris ir tai nubrėž mum gairias tolimesnių darbų ir patvirtins, kad tas darbas, kurį mes darome, eina tinkama linkme. Ir Bulgarija, kaip dabar pirmininkaujanti valstybė narė, daro viską, kad būtų tinkamai pasirenkta birželio e, vadovų tarybai. Metodologija Bulgarijos skiriasi negu ankstesnių pirmininkaujančiųjų šalių, bet mm, Bulgarija e, remia komisiją. Ir iki 15 gegužės, nuo dabar iki 15 gegužės yra labai kritinis laikotarpis, nes po to jau turėsime renkti viską, kas reikalinga vadovų tarybai. Ir, ir iki gegužės 15 turime jau dėl to teksto darbus užbaigti. Prieš dvi ar tris savaitės, kai sustikau, uh, su parlamento vadovais, sakiau, kad mes esame pasirengę dirbti su prieglopščio visais teisės aktais. Dublino reglamentas yra svarbus, bet tai yra tik viena dalis viso šio dokumentų rinkinio. Taigi turime bendrai siekti užsibrieštų tikslų. Eurodak šiandien aš po pietų e, e, būsiu parlamente ir skirsiu savo laiką Eurodak klausimų svarstymui. Ir čia mes jau esame labai arti kompromiso, nes po pietų šiandien bus trilogas Eurodako klausimais pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai e, labai daug dirbo ir šiandien rengėsi tam posėdžiui dėl Eurodak po pietų. Noriu pasakyti, kad peržiūrėta Eurodak sistema yra platesnė e, nei tik prieglopščio sistemos reformai. Komisija savo komunikate ir ataskaitoje pabrėžė, kad Eurodak ir peržiūrėtas EASO reglamentas, Europos prieglopščio sistemos reglamentas, gali būti anksčiau dėl jų gali būti anksčiau susitarta negu dėl viso prieglopšio dokumentų paketo. Ir Eurodakas susijęs su ES gražinimo politikos įgyvendinimo efektyvumu. Jis taip pat prisidės prie e, tarpusavio sąveikos su kitomis informacinėmis sistemomis užtikrinimo. Kitas pasiūlymas, kuris irgi yra dabar e, geros padėties yra priskirimo reglamentas, prieimimo sąlygų reglamentas. Ir čia iš tiesų galiu pasakyti, kad padaryta pažanga per trilogus ir tikiuosi, kad ponė Fajon, ponė Intvelt ir ponas Brok, kurie yra pranešėjai, e, tikrai mm, pasieks to kompromiso dar pirmininkaujant Bulgarijai. Ir taip pat norėčiau paminėti, kad yra vienas e, teisėkuros dokumentas, su kuriuo turėtume labiau intensyviau padirbėti, tai yra procedūrų, e, prieglopšio procedūrų reglamentas. Praėjusią savaitę koreperė sakiau, kad valstybės narės čia turėtų daug intensyviau dirbti, nes prieglopšio procedūrų reglamentas yra prieglopšio dokumentų rinkinio svarbi dalis, kai norime naudotis Dublino sistema. Tai reikia veiksmingų procedūrų. Dėl to tas prieglopšio procedūrų reglamentas yra labai svarbus ir aš susisieksiu su ponė Ferrera pranešėja ir su šešėliniais pranešėjais ir pasiūlysiu savo visokiojo paparamą, jei tokios paramos reikia. Kalbant apie e, teisėtą migraciją, pirmininkas minėjo tą mėlynosios kortelės e, pasiūlymą, dabar m, mm, situacija sustojusi, bet mes vis tiek bandome išjudinti valstybės narės ir pasižiūrėti, e, ar galėtume toliau judėti, nes mėlynoji kortelė šios komisijos vienas iš prioritetų. Komisija supranta, mm, kokia svarbi yra teisėta migracija. Mes turime bandomosius projektus, kad galėtume tuos legalius kelius iš Afrikos valstybių į ES nutiesti, užpildant spragas Europos valstybių narių darbo rinkose ir užtikrinant tinkamą bendradarbiavimą. Ir tiem bandomiesiam projektam esame numatę finansinę paramą. E, tie bandomieji projektai dabar yra pradiniuose etapuose, bet, bet jie jau prasidėję. Toliau vizo, vizų klausimas. Kova pateikėme pasiūlymą ir norima tuo pasiūlymu sustiprinti vizų politiką ES, padaryti ją efektyvesnę ir užtikrinti didesnį jos saugumą. Ir pasiūlymo tikslas turėti bendrą vizų politiką, stiprinant bendradarbiavimą su ne ES šalimis e, nelegalių migrantų gražinimo srityje. Po trijų savaičių papildysime tą pasiūlymą vizų informacijos sistemos pasiūlymų. Ta padarysime gegužę ir irgi norėčiau aptarti šios klausimus su jumis. Toliau tarpusavio saveikumas. Mums tai prioritetas ir dėrybinė prasme. Tai yra irgi vienas iš mūsų prioritetų. Bulgarija pirmininkaudama sieks bendro požiūrio. Suprantu, kad darbo apimtis labai didelė, bet labai tikiuosi, kad jūsų komitetas sugebės iki vasaros atostogų savo poziciją patvirtinti. Ir tada galėtume pradėti dėrybas jau pirmininkaujant Austrijai kalbant apie mm, tą tarpusavio saveikumą, aš asmeniškai, dar dirbdama mm, kaip generalinio sekretoriaus pavaduotoja, dalyvavau mm, kai buvo svarstoma apie Europos duomenų apsaugos e, tarnybą ir pagrindinių teisių agentūrą tai mes buvome sudarę ekspertų grupės. Ir džiaugiuosi, kad vyksta darbai šioje srityje. Ir praeitą savaitę buvo parengti pozicijų dokumentai, kurie taip pat bus naudingi per dėrybas. Ponas Lenars ir ponas Melo yra pranešėjai, taip pat yra šešėliniai pranešėjai ir mes mm, planuojame bendradarbiauti. Etijas yra puikios formos. Šį rytą Koreperė buvo mm, svarstoma dėl galimybės susitarti dėl mm, tam tikrų peržiūrėtų aspektų ir aš esu tikra, kad tas kompromisinis tekstas atitiks parlamento norus. Šengenų informacinė sistema 2. Čia irgi vyksta daug darbų. Ir mes uh, žinome, kad nuolat teikiame, mes nuolat teikiame informaciją apie ETIAS ir taip pat noriu dar paminėti EU Liza. Čia du dalykai praėjusią savaitę buvo svarstomi, kiek žinau, vienas iš šių dalykų naujos patalpos informacinių technologijų sprendimam. O kitas klausimas, kaip padėti valstybėm narėm, kurios neturi savo galimybių e, kurti tas informacinės sistemas, kurias turėtų sukurti. Tai kaip EULIZA galėtų tokiom valstybėm narėm padėti, kad jos turėtų tas sistemas, kurių reikia. Ir čia ponia Makovei iš tiesų labai puikiai dirba. Jis yra pranešėja birželio vidury komisija pateiks pasiūlymą ir um, šio komiteto pirmininkas uh, gaus laišką su atitinkamais pakeitimais šių ETS ir EU lyza sistemų ir uh, atitinkamai uh, tai bus susiję su tarpusavio saveikumo tarpusavio saveikumui reikalingais pakeitimais. Sienų kontrolė. Mus neramina vidaus sienų kontrolės dalykai, bet mes labai daug darbo skiriame ir išorės sienų kontroliai. Bet išorės sienų kontrolė yra susijusi su susitarimu dėl viso prieglopšio dokumentų rinkinio. Vakar buvau susitikus su ambasastų valstybių narių, kurie nori e, pailginti dar šešiais mėnesiais vidaus sienų kontrolę. Ir susitikau su valstybėmis narėmis, e, kurios yra kaiminės kitų valstybių narių ir kalbėjome apie tai, kaip daryti, kad nebeliktų tos vidaus sienų kontrolės. Nes tai susiję ne tik su ekonominės veiklos aspektais, bet ir su pasitikėjimu visa Šengeno sistema. Taigi komisija norėtų, kad vidaus sienų kontrolės nebūtų. Komisaras Abramopolos sakė, kad vidaus sienų kontrolė negali amžinai likti. kalbant apie saugumo dokumentų rinkinį, kuris buvo patvirtintas balandį, tai e, daug apie tai nekalbėsiu. Žinau, kad prasidėjo diskusijos su pilietinė visuomenė, su įmonėmis, su Europos parlamentu. Ir tai susiję su galimybė lengviau gauti finansinę informaciją ir informaciją apie bankų sąskaitas. Ir dar prisimenu diskusijas, kai kalbėjome, kai svarstėme kovos su pinigų plovimu direktyvą. Ir mes tai direktyvai atlikome labai rimtą poveikio vertinimą. Taip pat poveikio vertinimas buvo atliktas, kalbant apie įrodymų rinkimą. Toliau mm, sprokstamųjų medžiagų prekursoriai ir šaunamųjų ginklų mm, srityje. Ir baigsiu kalbėdama apie daugiametę finansavimo programą. Antrą gegužės kitą savaitę komisija patvirtins savo pasiūlymą Dabar kolegijoje vyksta orientacinės diskusijos. Pagrindinės e, sritis, kuriuom svarbiausia skirti finansavimą, tie pagrindiniai prioritetai yra visiems žinomi. E, IMF, ISF, sienų valdymas, visa tai atsispindės. E, naujoje finansavimo programoje ir tam bus skirta daugiau lėšų. Toliau integraciniai dalykai. Ir taip pat migracijos klausimai, kai kalbame apie išorės priemonės. Kaip žinote, mes sakėme, kad labai svarbu suvaldyti e, migraciją už ES ribų ir, ir m, mm, tą migracijos išorės valdymo priemonė yra labai svarbi. Po 15 metų matome, kad negalime orientuotis tik į savo vidaus sistemą. Mums neužtenka išorės sienų kontrolės, turime prisimti didesnį atsakomybę, daugiau solidarumo rodyti ir bendradarbiauti su valstybėmis, kurios yra ne Europos Sąjungos narės ir ieškoti tinkamų sprendimų, kad suteiktume prieglopstį ir apsaugą tiems, kurie turi būti apsaugoti ir turime užtikrinti, kad tie žmonės, mm, kuriem nereikia apsaugos ir prieglopščio ir kurie yra ES, galėtų saugiai grįžti į savo gimtasią šalis ir daug lėšų, daug pinigų tam yra numatyta. Taigi, užbaigdama pasakysiu, kad laukia daug darbų, pasitikiu jumis, e, tikrai pasitikiu mūsų bendradarbiavimu, pabandysiu atsakyti visus klausimus, jei nesugebės to padaryti, e, dabar žodžiu, tai tada atsakysiu elektroniniu paštu arba kitą kartą. Dėkui. Labai ačiū. Gali tekti tai daryti dėl to, kad e, mes e, padalavome e, baigti savo posėdį anksčiau. Nu, tai, tai mes dabar turime šiek tiek sutrumpinti mūsų pokalbio laiką. Jūs uždavėte klausimą pagal mėlyną kortelę ir ji buvo blokuota ir turime bent jau du, du šešėlinius pranešėjus, tad mes pasistengsime leisti pakalbėti šešėlėms pranešėjams, bet kolegoms nelabai. Taigi, e, tik tai noriu pasakyti, kad, e, kom, e, kad mes negalime leisti mes negalime priimti e, kompromiso ir šešėliniai pranešėjai labai aiškiai tai pasakė, mes kalbame apie e, tai, jog nacionaliniai teisės aktai yra e, įgyvendinami netgi Vokietijoje ir yra iš tikrųjų kuriama siena prieš bet kokį harmonizavimą. Aš manau, kad šešėliniai pranešėliai tai apžvelgs kartu su mumis. Aš manau, kad e, komisija labai pro, e, didelę pažangą padarė šioje srityje ir e, svarbu, kad valstybės narės taip pat imtųsi priemonių. Dabar yra labai daug dviveidystės ir nėra teisinių priemonių. Pradėsiu nuo pono Sipal. Kiekvienam kalbėtojui dvi minutės. Dėkuoju, Klod. Mes pasistengsime Aš pasitengsiu susikoncentruoti į konkrečius klausimus. Dėl tarpusavio saveikumo. E, norėč... Įdomu, ką mums reikia skubėti. Pirmoji e, mintis buvo, kad mes e, nedarome nieko sunkaus, mes tik tais sujungiame skirtingas duomenų bazės, kad tie asmenys, kurie turi prieigą prie dviejų duomenų bazių, galėtų tą prieigą gauti kiek manoma greičiau. Tai šitas pasiūlymas yra daug sudėtingesnis, čia kelia labai daug, jis kelia labai daug susirūpinimo ir techninių klausimų, labai labai daug klausimų susijusių su prieiga ir duomenų apsauga. Tad kodėl mums reiktų skubėti? Ar e, tai yra geresnė įsitimdavystė, kad mes skubame ir po to mes pradedame kalbėti apie praktinę, praktinį to poveikį? Aš esu susirūpinusi dėl to. Dėl prieglapšio paketo jūs minėjote, kad E, Eurodak neturėtų būti e, laikomas e, prieglaušio politikos prieglaušio paketos dalimi, tačiau aš manau, kad jis privalo to, to, ją būti, nes kitaip gali būti, kad mes turėsime Eurodaką, o valstybės narės vis dar nebus suformavę pozicijos dėl Dublino. Tai politinis klausimas, jeigu ar mes tai įtraukėme į paketą ar ne. Ir e, gali būti, kad Dublinas niekada nepasieks mūsų stalų ir mes niekada nerasime naujo sprendimo. Dėl e, vidinių ir išorinių sienų. Aš e, mačiau Avramopolus žinutę apie tai, kad vidaus e, sienų kontrolė neturėtų tęstis amžinai. Atrodo, aš tai girdžiu trečią kartą, kad E, kad tai neturėtų tęsis amžinai, tačiau ta vidaus sienų kontrolė nuolat e, tęsiasi ir laisvai keliauti daugiau nebeišeina. Kada tai turėtų baigtis, e, galiausiai bus tokia situacija, kad niekas negalės kirsti sienos. Kas už to slypi? Aš esu pavargusi nuo to, kad mes visą laiką sakome, kad tai turėtų tęsis amžinai, tačiau komisija vėl sako, kad gerai, mes turime savo priežasčių ir mes tęsėme dabartinę praktiką. Taip pat dėl AMIF ir kitų fondų fondų. Ar komisija apskritai e, turi įsivaizdavimą? Turint omeny, kad dabar valstybės narės pateikia tiek daug e, prašymų, ką turėtų e, apmokėti Europos biudžetas, ar komisija turi kažkokį įsivaizdavimą, kaip padidinti tą biudžetą, kad mes iš tikrųjų galėtume viską finansuoti. Ačiū, Natalie. Kris? Natalie Grisbek. Dėkuoju, Klodai. Kadangi turime mažai laiko ir kadangi pagrindinius aspektus pakomentavo ponė Mišų, tai aš e, norėčiau keltą žodžią pasakyti apie keletą kitų dalykų. Melina, melinoji kortelė. Čia mes visiškai pritarėme pranešėjų Klodui Morajas. Daugelis išėlinių pranešėjų mano, kad e, reikia nustoti būti veidmainiais, reikia siekti pažangos šito klausimu. Mes uh, turėtume ES užtikrinti atviresnį požiūrį į migraciją, bent jau į tuos migrantus, kurie yra kvalifikuoti ir kurie e, galėtų prisidėti prie mūsų padėties gerinimo Europinėje erdvėje. Kadangi dabar nėra jokių postumių, tai e, aš manau, kad turime siekti to kompromiso, kurį siūlė Klodas, nes tikrai labai svarbu daryti čia pažangą ir ne vienas šešėlinis pranešėjas pritarė jam, nes jau viskas užtruko per ilgai. Dėl Dublino reformas. Jūs, ko e, nesakėte, kad e, būtina daryti pažangą šito klausimu ir kad padėtis yra užblokuota taip pat, tad reikia siekti tos pažangos, kadangi šie aspektai yra svarbus Europos piliečiams. Ir trečias e, aspektas, kuris nebuvo komentuotas, tai yra nusikalstamos veikos, e, nusikalstamo būdu gautų pajamų išaldymas ir konfiskavimas e, bei e, kompensacijos aukoms. Tos nusikalstamos veikos, tai e, čia e, kalba sukasi apie didelės pinigų sumas, kurios būtų skiriamos aukų kompensacijoms. Ir šito klausimu taip pat dabar e, nėra daroma pažangos. Norėčiau paklausti, ką Jūs galvojat šito klausimu. Dėkoju. Dabar žiūrės Argentinį. Aš vis dar suglumusi dėl to, apie e, kokie bus e, birželio mėnesio e, taryb, vadovų tarybos rezultatai. Ir tai, kad taip skubiai ruošiamas ir nustatytas terminas yra gegužės 15, mane glumina. Mes turime galvoti apie tai, kad kalbame apie paketą, kai kalbame apie prieglobstį ir migraciją. Ir aš girdėjau, kaip šešėliniai Eurodako pranešėjai visą laiką kalbėjo apie e, tai, jog turi būti priversti vaikai duoti savo pirštų anspaudus. Ir tai visiškai nesusiję su vaiko prieglopšio prašymu, tai turi visiškai kitą prasme. Aš suprantu, kad valstybės narės norėtų. Uh, jog Eurodakas nebūtų paketo dalis, tačiau aš asmeniškai norėčiau mėlynosios kortelės ir kitų iniciatyvų ateityje susijusių su, ne, su nelegalia migracija, kad tai būtų šios diskusijos dalis. Taip pat tai turi būti dėrybos dėl apgyvendinimo. Komisija toliau stengiasi perduoti žinę vadovų tarybai, kad prieglopšio ir migracijos klausimas turi būti sprendžiamas holistiškai, tačiau mes tos problemos neįspręsime prasme, jeigu pradėsime galvo, galvoti tik tais apie gražinimą ir žmonių sustabdymą. Taip pat kila klausimas. E, su kokia krize mes iš tikrųjų susidurėme. Vakarų e, Europa uždaro prieglopščio centrus, daugiau nebepriimame žmonių e, dėl to, kad jie mūsų nebepasiekia. Ir tada kyla panika, kai e, žmonės vėl pradeda e, e važiuoti e, pas mus upe iš Turkijos į Graikiją. Ir tada Graikija, Graikijos teismas nusprendžia, kad negalima amžinai laikyti prieglopščio prašytojų Graikijos salose. Ir aišku, galima tikėtis, kad tinkamas teismas ims ir nuspręs, kad šitas toks kalėjimas saloje tikrai nebegali tęstis. Ir aš tikiuosi, kad žmonės palaikys parlamento nuomonę tam, kad šitas paketas turi būti išlaikytas. Nes jeigu mes atsisakysime tarybos pageidavimo ir Bulgarijos pirmininkaujančios prašymo labai labai greitai spręsti šitą, šitą klausimą, tai mes tikrai nerasime jokių sprendimo būdų. Yra keturi kalbėtojai, tad labai prašyčiau, kad visi e, kiek, e, kalbėtumėt kiek įmanoma trumpiau. Pone Spinėlį, pone Grapinį ir kiti. Pirmiausia, Barbara, prašom. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš e, norėčiau giliau pakomentuoti tas buksuojančias dėrybas dėl Melnosios kortelės. Kaip e, šešėlinė pranešėja noriu pasakyti, jog dėl to paralyžiaus, dėl e, to, e, tos užblokuotos padėt, padėties esu labai sunerimus. Matome, kad taryba dabar yra visiškai neveikli ir ne, nenori siekti susitarimo šito klausimu. Priminsiu trumpai du dalykus. Per visas dėrybas aš uh, ir mano frakcija rėmėme pranešėją. Jisai parodė puikių e, diplomato gebėjimų, pasiūlė kompromisinį pasiūlymą pačiais e, kebliausiais aspektais, dėl pačių kebliausių aspektų taryboje. E, mums raudonos linijos buvo tokios kaip e, harmonizavimas, mes čia norėjome daugiau laipsniškumo Ir e, tam, tam, tam tikras lankstumas buvo, aišku, parodytas, tačiau e, taryba iš principo nieko nepadarė. Tarybas parodė, jog e, nori dėrėtis dėl šitos direktyvos, tačiau nenori siekti jokios papildomos e, vertės ir atsisako įtvirtinti harmonizavimą. Bet jeigu norima toliau tęsti tą procesą, kad būtų parengtas visiškai silpnas tekstas, tai mums netinka. Toliau dėl prieglopščio. Aš noriu pabrėžti, kad e, jeigu nėra susitarama dėl tokio minimalaus dalyko e, šios e, srities, dėl tokio tokios minimalios galimybės teisėtai e, atvykti į Europos Sąjungą, tai iš tikrųjų padėtis yra labai rimta. Noriu pasakyti generaliniai direktoriai, štai ką komisija ir parlamentas kai kuriais klausimais sutarė, ką turint tai omenyje mes galėtume padaryti, paskatindami tarybą daryti pažangą. Kokius argumentus galėtume E, pateikti, kad, e, kad paveiktume tarybą be, be tų argumentų, kuriuos jau e, pateikė Klodas per darybas. Norėčiau jūsų patarimų šitais klausimais. Dėkoju. Dėkuoju, Barbara, būtų gerai išgirsti ponios Mišų atsakymus. Tad skalbėkite kiek įmanoma trumpiau. Pone Grapinė, prašom. Um, s-au spus aici lucruri cu care sunt total de acord cu tot ce a spus colegii, însă vreau... O... Buvo pasakyta labai daug dalykų ir aš visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta. Turiu trumpą klausimą. Labai ačiū už tai, ką pasakėte. Aš norėčiau uh, du teiginius pasakyti. Jūs sakėte, kad uh, jūs norite pateikti dokumentą gegužės mėnesį vadovų tarybai, Ir kalbant apie rinkimus ateityje, tai e, valstybės narės, jų piliečiai ar valdžios institucijai ne visiškai supranta migracijos problemą. Mes turėtume pasiūsti nuseklę žinę. Piliečiai tikisi tarybos aiškios pozicijos šiuo klausimu. Ką galėtumėte daugiau padaryti, kiek tai susijęs su uh, prieglopščio procedūros reglamentu. Ir ar mes gausime tą dokumentą, kuris bus pateiktas gegužės 15 vadovų tarybai. Dėkuoju, ponė Verš. Oui, euh, Dėkuoju. Labai trumpai, nes dar turėsime progų padiskutuoti šitais klausimais. Jūs aptarėte labai daug įvairių temų. Dėkoju Jums už tai. Jūs sakėte, kad e, daugelis šitų aspektų yra prioritetiniai aspektai institucijoms, tačiau aš nesu tikra, kad prioritetai yra vienodi. Kiekviena institucijai dėl to galbūt ir stringa e, darybos kai kuriais klausimais. Todėl galbūt bet kurią kainą ir nereikėtų siekti susitarimo. Ypač e, tais atvejais, jeigu mes žengsim atgal žmogaus teisų srityje nes e, dėl šitų dalykų kyla daug susirūpinimo Europos parlamentui tais įvairiais aspektais, kuriuos jūs minėjote. Jūs minėjote solidarumo didesnį poreikį. Aš sakyčiau, kad reikėtų taip pat e, ir e, užtikrinti saugumą. Reikia geros pusiausvyros tarp saugumo, žmogaus teisių ir solidarumo. Ir e, Mes e, dabar girdime labai daug kalbų apie nelegalę migraciją. Aš manau, kad nėra nelegalių migrantų, yra tik tai migrantų, kurie atsiduria e, neteisėtoje padėtyje. Todėl e, turime čia kelti pagrindinių žmogaus teisų klausimą, teisės į prieglapstį klausimą, taip pat e, Ženevos konvencijos nuostatų laikymosi klausimą ir pateiksiu Jums tokį pavyzdį. Dabar Prancūzijos teritorijoje yra Irano pilietis e, migracijos centre ir jisai gali būti bet kuriuo metu išsiustas atgal, to tarpu savo valstybėje ir jisai yra nuteistas mirties bausmė. Prancūzijoje jisai yra nuteistas dėl e, e, tam tikrų pažeidimų, kuriems taikoma baudžiamoji atsakomybė E, jisai yra krikščionis ir todėl jisai yra nuteistas dėl savo religijos, mirties bausme e, e yra ne. Tai jeigu mes įsiūstume atgal, tai būtų visiškai neprimtina ir mes tuos atvejus turėtume nagrinėti labai detaliai. Ir paskutinis kalėdas, Ana Gomes. Pone Mišu, labai atsiprašau, kad aš atvykau vėliau ir jūsų negirdėjau, tačiau tikiuosi, kad turėsiu kitų galimybių. Aš e, norėčiau jūsų tiesiog paklausti, kaip yra suvokiamas komisijos vaidmuo, bendraujant ne tik su mumis, bet ir su valstybėmis narėmis. Ar komisija iš tikrųjų e, turi pasakyti tiesą valstybėms narėms, kad neleidž, nes, užtikrinant saugių kelių migrantams ir pabėgėliams ir nesusitariant e, dėl Dublino ir neatveriant Milnosios kortelės galimybių, mes iš tikrųjų maitiname e, kontrabandininkų, priekeivių žmonėmis e, verslą. Ir mes negalime leistis antimigrantinę, e, antimigrantinę retoriką. Ir e, mes dabar kažką aiškiname Sudanui, Sudanui, Turkijai ir panašiai. Mes kalbame apie e, dviveidiškumą. Valstybės narės turi prieigą prie Schengeno zonos ir turi Europos pilietybę, tai reiškia Schengeno zoną. Ir mes dabar laukiame pranešimo, kuris turi būti pateiktas lapkričio mėnesį komisija, komisarė Jūrova kartu su e, Home generaliniu direktoratu rengia jį dėl vizų. Tačiau valstybės narės turi, būti, turi aiškiai žinoti, kad jos iš tikrųjų užsiminėja dviveidystę. Uh, labai, šiek tiek norėčiau atsiprašyti šyti, nes aš suprantu, kad jūs tikrai negalėsite atsakyti visus klausimus, nes turite tik tai 8 minutės. Ir Tane, jūsų pranešimui irgi bus skirta tik tai 5 minutės. Tad turime omenyje, kad jūs be abejo grįšite pas mus ir tai yra tikrai labai svarbus ir detalūs dokumentai. Ir, Mm, jūsų atsakymų kokybė visada yra puikia, tad labai prašyčiau atsakyti trumpai. Aišku, ne tai, kad jūs klausimus raštu vėliau turėsite sakyti, jūs tiesiog grįsite čia, o dabar vyks aktyvus, aktyvios trišalės dėrybos. Taigi tikėkime, kad jūs ateisite pas mus vėl labai uh, greitai ir labai trumpai galite uh, porą žodžių pasakyti. Aš labai mielai su jumis aptarsiu visus dokumentus, kuriuos minėjote ir jūs, ir aš. Taigi šiandieną į daug detalių nesileisiu, tačiau štai ką pasakysiu. Mėlynoji kortelė. Būtent tokią ambiciją turime ir mes, kaip ir jūs. Todėl mes tą mėlyną kortelę ir pateikėme. Mes e, norime iš, įvykdyti savo vaidmenį kaip instituciją ir rasti sprendimus, kuris, kurie E, bus ne e, tuščias produktas, todėl jisai yra ir blokuotas. E, todėl ji ir yra blokuota. Aš pati noriu rasti galimybę padirbti su šiuo dokumentu. Ta ir sakiau pirmininkui. Aš noriu galimybės rasti sprendimus. Jeigu nerasime jų, mes nenorime kažkokio tuščio dokumento. Viskas. Toliau, dėl prieglopšio paketo ir politikos. Tiek aš, tiek komisija visiškai sutinkame su tuo, kad mes turime taikyti holistinį požiūrį ir turime turėti paketą. Tačiau mm, ne Bulgarijos pirmininkančio valstybė pasakė, kad Eurodako nebus. Tai pasakė komisija, kad Eurodakas galėtų nepatekti į paketą dėl skirtingų funkcijų ir vaidmenų, kurie, kuriuos jis atlieka. Uh, Yra valstybių narių ir aš matau, kad jūs į tai taip pat žiūrite kaip į politinį susitarimą ir aš visiškai gerbiu e, tai, ką jūs nuspręsite. Tai, e, tai bus tokių valstybių narių, kurios to nenorės, tačiau tai mūsų nesustabdys nuo kompromisų ir sprendimų paieškos, kurie bus integruoti į visus skirtingus paketus. Aš negaliu sakyti, kad aš nesutinku su tomis valstybėmis narėmis. Aš tik tai, e, tačiau girdžiu, ką jie sako, kad kad mes nenorime e, Dublino ir solidarumo dėl to, dėl to, kad mes norime toliau taikyti savo vidaus sienų kontrolę. Ne, taip nesakau. Tai turi būti holistinis požiūris, tačiau Eurodakas komisijai nėra būtinas paketo elementas, tačiau nuo jūs patys nuspręsite ir padarysite išvadą. Dabar dėl tarpusavio suderinamumo. Uh, E, tai yra labai svarbus paketas, mes galime aptarti detalės ne dabar, tačiau tai yra labai svarbus paketas dėl to, kad jis susisies ne tik iš politinės, bet ir iš praktinės pusės, su, sujungs visus mūsų sukartus instrumentus. Mes anksčiau esame sukūrę labai daug priemonių uh, aname dešimtmetyje ir jos niekada nebuvo susijėtos tarpusavėje. Ar taip ir turėtų likti? Ar mes turėtume uh, sakyti, kad tai, ką aš įvedu į vieną duomenų bazę vienoje valstybė narėje e, ir kitoje valstybė narėje, neturėtų tarpusavė susijęti. Ne. Mes e, tai turi būti ne tik dėl migracijos krizės ir ne tik dėl to, kad to reikia dabar, bet e, todėl, kad mums reikia vystytis ir visada uh, E, jie turi visą, tai atitikti turi ir duomenų apsaugos taisyklės ir kitus dokumentus. Jūs žinote, kai buvo, kai aš dėrėjusi dėl duomenų apsaugos. Taigi, e, duomenų apsauga reiškia pagrindinės teises ir viena kitai tos savukos neprieštarauja. Dabar mūsų vaidmuo parlamente e, taryboje yra toks. Aš kaip ir pradžių, iš pat pradžių sakiau, norėčiau, kad jūs būtumėte ta institucija, su kuria mes dirbtume gerai kartu, kad išsiaiškintume, kur ir kaip mes galime eiti uh, dėrėtis su uh, taryba. Yra valstybių narių, kurios uh, turi vienokią nuomonę, yra tokių, kurios palaiko tokią pačią nuomonę kaip aš. Tad mano vaidmuo yra rasti tuos elementus, dirbant kartu su jumis, kuriais remiantis aš galiu užtikrinti bendradarbiavimą tam, kad pasiektume tikslus ir sukurtume tokį paketą, koks jis turi būti. Be kompromisu. Aš niekada nesakiau, uh, kad uh, bus kažkokie kompromisai. Tas paketas turi sukurti pridėtinę vertę. Ir dar vienas pagri... paskutinis komentaras. Uh, Birželio pabaigoje vyks vadovų taryba. Oficialiai sakant, tam, kad uh, Europos vadovų taryba turėtų kažką aptarinėti, jie prieš kelias savaitės turi turėti tam dokumentus, pavyzdžiui, išvadų projektus ir taip toliau. Todėl Be abejo, mes galime toliau dirbti iki gegužės pabaigos. Aš tik tai noriu pasakyti, kad mūsų planuose yra terminai, kad užtikrintume, jog esame pasirengę Birželio tarybai galbūt birželio pradžioje vyks e, e, e, teisingumo E, ir vidaus reikalų taryba. Mes visi bendradarbiausime ir valstybės narės e, taip pat e, stengsis, kad prisidėtų prie vadovų tarybos proceso. Ir be abejo, jūs galėsite pamatyti, ką jie parengs. Beros jau sakiau, jau kalbėjau apie vidaus sienų kontrolę ir kas mums atrodo teisinga. Ir taip pat kokia yra daugia metė finansinė E, e, struktūra. Mes labai daug dirbome, siekdami sukurti naują e, daugiametę finansinę programą, ne tik savo kūruojamoje srityje. Aš dirbu su MIF, ISF ir taip toliau, tačiau mes tengiamės projektuoti, nuspėti poreikius. Ir visas šitas darbas bus mūsų parengtame pakete. Ir tai bus e, numatyta ir tada, kai mes pateiksime savo sektorius pasiūlymus, o tai bus birželio pradžioje. Taigi tuo, pirmininkė, aš norėčiau baigti, padėkoti jums visiems ir aš visada esu pasirengusi su jumis aptarti visus aspektus. Jūs e, tai pabrėžėte per savo posėdžius, aš labai tai vertinu ir labai greitai pasimatysime. Dėkoju. Dėkoju kolegoms už e, drausmę. Dabar labai trumpai suteiksiu žodį Taniai. Jinai pateiks informacijos apie trilogą dėl e, kvalifikacijų reglamento ir uh, prieglupščio paketo. Dėkoju. Suprantu, kad laiko turime mažai, tad labai trumpai e, apibūdinsiu padėtį dėl e, trialogo, dėl kvalifikacijų reglamento. Dėl priskirimo reglamento. Tai yra vienas iš septynių prieglapšio paketo dokumentų ir čia kalba sukasi apie tai, kaip galima geriausiai suvienodinti pabėgėlių ir asmenų be pilietybės, kuriems reikia tarptautinės apsaugos e, statusą, nes praktikos valstybėse narėse skiria, praktika skiriasi šitais klausimais. 16 metų teisės e, e, aktai turi būti e, keičiami. Mes pradėjome darybas e, rugsėjo mėnesį, pirminkant e, Maltai 40 posėdžių vyko šitais klausimais. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir politiniams patarėjams už puikų darbą. Taip pat ir vykstant posėdžiams per Bulgarijos pirmininkavimą. E, vyko keli posėdžiai Strasbūrė, mes pasistumėjome smarkiai į priekį, liko dar kai kurių techninių neišspręstų e, klausimų. Galbūt dar turėsime surenkti vieną ar porą trilogų iki atostogų. Noriu priminti, jog parlamentas turi įgaliojimus siekti tų statusų suvienodinimą ir teikti e, leidimus gyventi penkerių metų laikotarpiu bei mažinti administracinę e, naštą. Tad e, nepaisant sunkumų vis dėlto daroma pažanga ir tikiuosi, kad darybos baigsis iki atostogų. Jeigu aš teisingai suprantu, Tane, tai kitas trilogas vyks gegužės 16 dieną. Dėkuoju Jums už išsame informaciją, kurią pateikėte. Kolegos, 11 val. pradėsime balsavimą. Visi e, reikite elektroninės balsavimo korteles, pradėsime laikų balsavimą.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

Um, I'm going to begin the vote. Um... Pradėsim balsavimą. Nežinau, ar uh, visi pasiruošę balsuoti. Prašom susėsti į savo vietas. Šeštas darbo tvarkės punktas - metinė šengeno erdvės veikimo ataskaita. Pranešėjas ponas Koelio. Ar pranešėjas nori pasisakyti prieš balsavimą? Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Noriu, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą ir norėčiau pabrėžti, jog mes dabar balsuosime dėl pirmojo parlamento pranešimo šiandien erdvės klausimų. Tai labai svarbus žingsnis, ne tik tai siekiant apsaugoti piliečius ir laisvą judėjimą, bet ir užtikrinant Europos parlamento demokratinio tikrinimo teisę. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, dar norėčiau keletą žodžių pasakyti apie balsavimo sąrašą. Šeštame puslapyje yra klaidų ištaisimas. 84 pakeitimas ten yra neatspindėtas. Jeigu e, penktas A kompromisas nebus priimtas, tai tada 80 dėl ketvirto turėsime balsuoti. Pradedame nuo pirmojo kompromiso. Balsavimas pradedamas. Visi pasiruoškite, laukiu, kol visi balsuos. Balsavimas baigtas. E, priimta. Antras kompromisas. Pradame. Pane pirmininkė, ponas Zilstra. Aš neturiu dabar balsavimo kortelės, tad kol kas balsuosiu keldamas ranką. Mes atsižvelgsime į tai. Tad kelkite nykštį aukštyn, kai balsuosite už. E, antras kompromisas. Pradame. Balsavimas baigtas. Primta. Dešimtas kompromisas. Pradame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 44 pakeitimas. Pradam. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečias kompromisas. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Trečias A kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 78 pakeitimas. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. Atmesta, atsiprašau, sako pirmininkas. Penktas kompromisas, pradedame. Pradedame dabar dėl penktojo kompromiso. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktas A kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Šeštas kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Septintas kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 16 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 101 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 24 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 103 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 32 e, kompromisas. Pradedame. Baigiame. vienu e, socialistų balsų per daug. Balsavimas dabar baigtas. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 11 E kompromisas. Baigiame. Patvirtinta. 16 kompromisas pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 9. Atsiprašau. 115 pakeitimas pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Devintas kompromisas pradedame. Baigiame. E, patvirtinta. 11 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 12 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 13 kompromisas. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 14 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 15 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 169 pakeitimas. Pradėme. Baigėme. Atmesta. 170. Pradėme. Baigėme. Atmesta. 172. Pradėme. Baigiame. Atmesta. 26 kompromisas. Atsiprašau, 174 dar štai pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 26 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 197 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 178. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 17 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 186 pradame. Baigiame. Patvirtinta. 18 A kompromisas pradame. Baigiame. Patvirtinta. 188 atsiprašau, 187. E, Pradedame. Baigime. Atmesta. 18 kompromisas. Pradedame. Baigime. Patvirtinta. 194. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 19 kompromisas pradedame. Baigiame. Aš balsuosiu kitaip dabar. E, patvirtinta. E, 20 kompromisas. Pradame. Baigiame. Priimta. 20 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 20 B kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 21 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 22 kompromisas. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 22b. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 221. Pradame. Baigiame. 221. Atmesta. 22 A kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 23 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Pakeitimas 220 šeštas, pradedame, baigiame. Patvirtinta. 233 pakeitimas, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 24 A kompromisas. Pradedame. Baigiame patvirtinta. 238 pakeitimas, pradame. Baigiame. Atmesta. 240, pradame. Baigiame. Atmesta. 25 kompromisas, pradame. Baigiame. Patvirtinta. 247. E, pradedame. Baigiame. Atmesta. 249. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Citatos. Baigiame. Patvirtinta. E, antra citata. E, Pradam. Baigiame. Patvirtinta. Trečia. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Ketvirta pradedame, baigiame. Patvirtinta taip pat. Konstatuojamosios dalis, 27 kompromisas, pradedame, baigiame. Patvirtinta. 28 kompromisas, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 28 kompromisas, pradedame. Baigiame. Dabar baigiame, nes e, socialistai nebalsavo. 28 e, e, A kompromisas. Mes ką tik balsavome šį. Atsiprašau, tad dabar 18 pakeitimas. Savimas baigtas. Patvirtinta. 29 kompromisas. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 22 pakeitimas. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 30. Pradame. Baigiame. patvirtinta. 32 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 31 kompromisas pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 31. F Konstatuojamoji dalis, 38 pakeitimas, pradedame. Baigiame. Atmesta. 39 pradedame. Baigiame. Atmesta. 40 pradedame. Baigiame atmesta. Ir baigiamasis balsavimas, vardinis. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 44 už, 8 prieš. Sveikiname pranešėją Koelio. Kolegos. Balsavimas yra pakankamai ilgas. Dėkuoju visiems už kantrybę. Jeigu visi pasiruošę, tuomet dabar periname prie kito ilgo balsavimo. Jūs turite galutinį balsavimo sąrašą, Ferrara pranešimas dabar. Jūs gavote galutinį balsavimo sąrašą, galutinę versiją su konsoliduotais e, kompromisų pakeitimais, bet yra ir alternatyvus kompromisinių pakeitimų 42, 43 ir 44 e, pakeitimų alternatyvus tekstas, jeigu 39 pakeitimas būtų nepriimtas tam atveju. Čia e, yra bendra tarptautinės apsaugos tvarka sąjungoje. Toks pavadinimas panašėja Laura Ferrara. Ar jinai nori pasisakyti prieš balsuojant? Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėjau padėkoti visiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Buvo sunku dirbti, pradėjome 16 metų spalio mėnesį, beveik pusantrų metų užtruko E, darybos, dirbame labai intensyviai, reglamentas yra labai techninio pobūdžio, taip pat ir politinių požiūrių labai jautrus, dėl to buvo sudėtinga dirbti. E, šiuo parengtu tekstu mes e, siunčiame galutinį signalą dėl Europos prieglapščio sistemos užbaigimo. Ta sistema jau turi dabar visus būtinus aspektus, kad būtų užtikrinta greita ir veiksminga, vieninga E, tvarka ES valstybėse. Norėčiau padėkoti dar kartą šešėliniams pranešėjams, kurie labai padėjo man ir taip pat visiems darbuotojams, kurie prisidėjo prie teksto rengimo. Aš e, ne aš norėčiau taip pat padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms ir e, ne tik tai formaliai, bet iš tikrųjų 188 ir 189 identiški. Dėl jų balsuojame. Jeigu visi jau balsavo, baigėme balsavimą. Atmesta. 190 pradedame. Baigiame. 191, 192, identiški, pradedame, baigiame. Atmesta 477, pradedame, baigiame. Atmesta 478. 33 pakeitimas pradame. Baigiame. Atmesta 480 pradame. Atsiprašau. kolegos. Šį kartą pirmininkas teisingai sakė, sekretariatas e, suklydo, tad aš pasitikiu tamet savo e, kompetenciją. 480, kaip ir sakiau, pradedame. Baigiame. Atmesta. 485 e, pradedame. Baigiame. 485. Patvirtinta. Pirmas kompromisas, pradedame. dėl pirmo kompromiso. Pradame. Patvirtinta. Antras kompromisas, penktas straipsnis, pradedame. Ar visi baigė? Baigėme. Patvirtinta. Trečias kompromisas, šeštas straipsnis, pradame. Baigime. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, pradame. Baigiame. Patvirtinta. 565, pradame. 565. atsiprašau, jis atkrenta. Tuomet balsuojame dėl 4A e, kompromisą. Mm, pradedame. Baigime. Patvirtinta. Penktas kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Šeštas kompromisas. 15 puslapyje, jeigu jūsų sąrašas toks pat kaip mano. Pradame. Šeštas kompromisas. Dėl šeštojo kompromiso. Ar visi jau baigė? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Septintas kompromisas. 17 puslapyje pradedame, baigiame. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Devintas kompromisas, pradedame. Baigiame. patvirtinta. Dešimtas kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Dešimtas A kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Vienuoliktas kompromisas. Pradedame. Baigiame patvirtinta. Dvyliktasis kompromisas pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Tryliktas kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Keturioliktas kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 796 pakeitimas. Prandame. Baigiame. Atmesta. 797. Baigiame balsuoti. Atmesta. 799. Pradame. Baigiame. Atmesta. 798. Pradame. Baigiame. Atmesta. 800. Pradame. Baigiame. Atmesta. 801 pradedame, baigiame, atmesta 15 kompromisas. 802 dar prieš tai pradedame, baigiame, patvirtinta 15 kompromisas pradedame, baigiame. patvirtinta. 16 kompromisas. Pradedame, baigiame. Patvirtinta. 17 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 18 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 874. Pradedame. 874 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 875. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 878. Pradedame. Baigiame atmesta. 877. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 876. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 880. Baigiame atmesta. 881, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 882. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 19 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 20 kompromisas, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Devinšimtai dvidešimt šeštas pakeitimas, pradedame. Baigiame patvirtinta. 927. Taip, jau balsavome ir buvo patvirtinta. Ar, ar, ar visi. Taip, dabar 97. Baigiame. 927. Patvirtinta. 21 kompromisas. Pradedame. Baigiame. patvirtinta. 21 A kompromisas, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 22 kompromisas, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 22 A kompromisas, pradedame. Baigiame. patvirtinta. 23 kompromisas, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 24 kompromisas, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 25 kompromisas, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Dabar 52, 52, 26 kompromisas, 52 puslapis. Baigiame. Patvirtinta. 27 kompromisas, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 28 kompromisas, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 29 kompromisas. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 30 kompromisas. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 31. 16 puslapyje baigiame. Patvirtinta. 1174 pakeitimas. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 32 kompromisas. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 33 kompromisas. 33 kompromisas, baigiame. Patvirtinta. 30, 34 e, ar 35. Atsiprašau, aš praleidau visą puslapį. Tai nieko gero. Tad turime dar balsuoti 12.47. 1, 2, 4, 7. 72 puslapyje. Baigiame. Atmesta. 1, 2, 5, 3. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 34 e, kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 34-73 puslapyje pradedame, baigiame. Patvirtinta. 36 kompromisas, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 37 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 38-79 puslapyje pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Dabar 83 1398 pakeitimas, pradedame. 1398. Baigiame. Atmesta. 39 kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Patvirtinta didelė balsų dauguma. Dabar 40 kompromisas, pradedame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 41 kompromisas, pradedame. Baigėme. patvirtinta. 42 kompromisas pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 43 kompromisas pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 44 kompromisas pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Vienas penki nulis du pakeitimas, devyniasdešimtame puslapyje pradedame. 15.02 ir 15.03 identiški. Dėkuoju Tomai už šią informaciją. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 15.04. Pradame. 15.04. Baigiame. Patvirtinta. 15.06. Pradedame. Baigiame. atmesta. 15.07, atsiprašau, 15.08. 15.08 pradedame. Atsiprašau, kolegos, aš suklydau, sako pirmininkas. 1507, dėl jo turi būti balsuojama. Baigiame. Patvirtinta. Dabar 15.08. Ne, atsiprašau. Sako pirmininkas 15.09 dabar. Baigiame. Atmesta. 15.0. Atsiprašau, 15.10. 15.10. Ilgas balsavimas, atsiprašau už klaidas. E, aš e, neišgeriau kavos. Ir todėl darau tiek klaidų. Patvirtinta. 45 kompromisas. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 46 kompromisas, 25 puslapyje, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 47 kompromisas, 96 puslapyje, pradedame. 47 kompromisas, baigiame. Patvirtinta. Dabar pakeitimas 1577. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 1579. Pradedame. 1579. Baigiame patvirtinta. 48 kompromisas, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 1584, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 15.8. Ne, dabar 15.90. Pradame. Baigiame. Atmesta. 15.92. Pradame. Baigiame. Atmesta. 15.93. 1595 ir 1596 identiški. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Dabar konstatuojamasios dalis. 195 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta.

atmesta. 201 pradedame, baigiame. Atmesta. 203 pradedame, baigiame. Patvirtinta. 204 pradedame, baigiame. Atmesta. 207. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 209. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 215. Pradedame. 215 pakeitimas. Baigiame. Atmesta. 216 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Du šimtai penkiasdešimt septintas, šimtas antras puslapis ir e, 258 identiški abu, atsiprašau. Ne, jie neidentiški. E, 257 e, ir 4 yra identiški, bet jau balsavome. Baigiame. Atmesta. 258 pradedame. Baigiame. patvirtinta. 264. Baigiame. Patvirtinta. 273. Pradedam. Baigiame. Patvirtinta. 284. Pradedame. Baigiame. atmesta. 285 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Septintas. Pradedame dėl septinto pakeitimo. Baigiame. Patvirtinta. 296 pradedame. Baigiame. Atmesta. Devintas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 301. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Dabar 339 pakeitimas. Baigiame. Atmesta. 340. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 344. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 342. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 341. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Keturi, nulis, trys. Keturi, nulis, trys. atsiprašau už tą pertrauką, aš tik tai tikrinau. 115, 433. Keturi, du, trys. 115 puslapyje. Pradedame. 4, 2, 3. 115 puslapyje. Ar atkrenta šis pakeitimas? o kaip yra su 433. Kolegos, iš tikrųjų 433, nes 423 atkrenta. Galbūt mano balsas nepakankamai stiprus, bet apsimeskim, kad jūs visi girdit gerai. 433. Ar kas nors mano kitaip, kad ne dėl jo turėtume balsuoti? EPP koordinatorius. Mes 4-2-2 ir 4-2-3 turime jie identiški balsavimo sąraše. 4-3-3 yra atskiras pakeitimas. 4-3-3. Koordinatorius teisus, dėkoju už šį e, pataisimą. Tad dabar turime balsuoti dėl 426 pakeitimo, nes visa kita atkrenta. 426. Atsiprašau, kad už visą sumaištį. 426. Ar vis dėlto ne? Kolegos, aš dar pasitikrinsiu, ar tikrai taip. Kolegos, padarysiu, pateikiu tokį pasiūlymą. Dabar balsuojame nuo 30 tolin. Ir iki galo ir tuomet e, būsime tikri, kad nepadarėme klaidų. Nuo 30 tolin. 15, 95 e, ir 6 jau priimti. Penkiolika, dvidešimt penki ir devyniasdešimt šeši jau patvirtinti. Tad, e, o trisdešimtas, trisdešimt antras atkrenta. Gal Kas nors mano, kad kitaip reikia balsuoti, ne? Tad 30 pakeitimas. Ir 32 identiški dėl jų. Trisdešimtas ir keturiasdešimt antras. Identiški. Baigiame. Vienas, vienas, keturi puslapis. Patvirtinta. Dabar. Tuomet 426. Pradedame. 426. Baigiame. Atmesta. 31. Pradedame. patvirtinta 427. Baigiame. Atmesta 436. Iki 442. 442. Baigiame. Atmesta. 443. Baigiame. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 454, 117 puslapis, pradame. Baigiame. Atmesta 5, e, 4, 5, 4. Atsiprašau, Sofija nelabai aišku buvo, dėl ko mes bal, balsavome, galbūt galėtume pakartoti. Tai buvo 4, 5, 4, 74 konstatuojamoji dalis. Keturi, penki, keturi. Balsuojam iš naujo. Keturi, penki, keturi. Pradame. Baigiame. Patvirtinta. 455. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 457. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 470 470. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ir baigiamasis balsavimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas patvirtinta, 39 e, už, 12 prieš. Tad mes balsavom už dėrybų pradžią. Pradam balsuoti. Balsavimas baigtas. patvirtinta. 39 e, už, 9 prieš, 4 susilaiko. Sveikiname pranešėjus. Ir visus kolegas, kurie dirbo rengdami šios pranešimus. Tad e, iškart perinam prie kito balsavimo. Dėkuoju Jums už kantrybę. Um, Etijas. Balsuojame dėl etijas. Pone Gal, ir noriu paklausti, ar jinai turėtų ką pasakyti. Pirmininkė, tik noriu pasakyti, kad Koreperas patvirtino parlamento poziciją per techninius posėdžius priimta ir galim dabar balsuoti. Ir noriu padėkoti už glaudų bendradarbiavimą su Estijos, su Estija, kada ji pirmininkavo ir dabar su pirmininkaujančia Bulgarija. Iš tiesų buvo labai sudėtinga dirbti. Parlamento pozicija labai tvirta ir tekstas tą įrodo. Noriu mm, visiems šešėliniam pranešėjam, padėkoti Gijom, Stevens, Veržyje ir kitiems, nors diskusijos kartais buvo audringos, bet tos diskusijos iš tiesų leido turėti uh, tą rimtą, gerą tekstą, kuris po to bus praktiškai įgyvendintas. Ir norėčiau padėkoti taip pat ir politinių frakcijų patarėjams, padėjėjams, kurie uh, puikiai, padidėjo, puikiai padirbėjo ir turėjo kantrybės visus techninius dalykus sutvarkyti. Ir sekretoriatui norėčiau padėkoti ir ypač Katrin Huber už tokį darbą, mm, iš tiesų, kuris puikus. Dėkoju Kingai. Noriu padėkoti visiems ir galim iškart balsuoti. Ar turi tos procedūrinius dalykus dar paminėti? Tai iškart balsuojame. Iškart balsuojame, balsuoti pradedame. Noriu tik dar kartą pagirti sekretoriatą. Balsuoti baigiame. primta. Uh. 55 už, niekas nesusilaikė, niekas nėra prieš. Toliau antra, antras dokumentas, dėl jo balsuojame. Balsuoti baigiame. Pone Vergija, po to gal galėsite pasisakyti, balsuoti baigiame. Tai kur rezultatas? Nematau rezultato, sako pirmininkas. Kolegos, sistema. Mm. 45 už, 10 prieš, niekas nesusilaikė. Aš kažkodėl savo ekrane nematau tų skaičių. Ne ant visų ekranų matėsi balsavimo rezultatai keista. Ar yra kažkokių problemų gal su balsavimo sistema? Tai kur matėsi tada tie skaičiai? Matėsi ant kai kurių iš mūsų ekranų. Gerai. Nenoriu čia prikurti problemų tuščioj vietoj. Taigi, turime balsavimo rezultus. 45 už, 10 prieš, niekas nesusilaikė dėl antro. Uh, pranešimo irgi, taigi sveikinu ponę Gal ir visus šešėlinius pranešėjus. Pone Veržė, ką norėjote pasakyti dėl darbo tvarkos? Taip, norėčiau aš savo ruoštų irgi kingai mm, padėkoti už bendradarbiavimą, bet noriu pakomentuoti, kaip mes dirbome. Gruodžio pabaigoje pirmininkaujantiesieji baigėsi šešėlinių pranešėjų politinės diskusijos, o po to buvo e, daugiau nei trys mėnesiai tų techninių diskusijų. Ir per techninės diskusijas buvo parengtas kompromisas dėl domenų apsaugos, bet jis nėra mūsų tenkinantis ir apgailę stauju dėl tokių darbo metodų. Pritariu tom padėkom, išsakytom už visų darbą bet e, tai nėra geras metodas dirbti su teisės aktais, ypač su tokiais, kurie yra labai svarbus. Ir čia kalbame apie situaciją, kad trečiųjų šalių piliečiai, kuriem nereikia vizos, vis tiek turės gauti kelionės leidimą. Tai e, mes uh, šešėliniai pranešėjai per politinės diskusijas ne, ne, nesugebėjom padaryti to, ko norėjom. Ir atsiprašau, kad e, taikėm tokius darbo metodus, kurie nėra geri ir tikrai negalime taip elgtis su rimtais e, svarbiais e, teisėkuros dokumentais. Tai reikėjo dar keleto savaičių, kad darbą iki galo užbaigtume. Pone Veržė, tai nedarbo tvarkos komentaras, o komentaras iš esmės susijęs su mm, mm, pasiūlymu, dėl kurio buvo balsuojama. Tikiuosi pranešėjai, pranešėja išgirdo, ką jūs sakėte, atsakyti regis nenori. Taigi dėkui už komentarą. Okay, colleagues, um, we, we are going to proceed with point 10. Uh, Kolegos, dabar dešimtasis punktas. Ponas Dreksleris yra atvykęs. Kviečiu jį čia į priekį ir jam einant pristatysiu uh, šį dešimtą punktą, paskutinis darbo tvarkės punktas iki pietų pertraukos. Laukiame pono Dreklerio ateinant. E, taigi, e, jis yra teisės tarnybos atstovas, pristatys mums teisės tarnybos nuomonę, turbūt kai kurie jūsų sekėte situaciją e, susijusią su mm, teismo sprendimu, pagrindinio teismo sprendimu byloje, kuris buvo paskelbtas 22 mm, kovo šiais metais, byla T545 dekapitanė prieš parlamentą. Tai yra byla susijusi su galimybė e, gauti prieigą prie mm, keturių stulpelių dokumento, vieno iš stulpelių. Ir dabar tą teismo sprendimą teisės tarnybos e, atstovas mums pristatys išsamei, o po to galėsime pakomentuoti. Tai mm, prašom, žodis jums. Dėkui pirmininkė noriu padėkoti už pakvietimą pristatyti šį teismo sprendimą. Ką galiu pasakyti? Tai praktiškai pirmą kartą bendrasis teismas turi tokią bylą. Mm, Jis susijusi su teisėkuros procedūra E, konkrečiai su trilogu, e, su to, kaip vyksta trilogai ir su keturių stulpelių dokumentu. Tas e, sprendimas buvo primtas penkių teisėjų gruodžio mėnesį. Tai yra svarbus labai sprendimas, toksai etapinis sprendimas ir jo pasiekmes, ko gero, yra daug platesnės negu tik tai uh, teisė prieiti prie dokumentų. Kai kalbame apie Europos piliečius ir tokią jų teisę. Tai dėl ko buvo šis e, teisminis ginčas? Emilijo Di Kapitanė užginčijo tai, kad parlamentas neleido jam prieiti prie norimų dokumentų. Ponas Dekapitani pateikė iš pradžių labai didelį prašymą e, prieiti prie visų įmanomų dokumentų, bet svarbiausia buvo e, keturių stulpelių dokumentas pagal vykstančią teisėkuros procedūrą ir jo galimybė e, gauti šį dokumentą buvo apribota ir galiausia dėka e, e, ir buvo remiamasi galiausia tik vykstančiomis procedūromis. Teismas nagrinėjo tik vykstančias procedūras, remiantis penktąją e, antraštinę dalimi teisingumo saugumo srityje ir 16 mm, Lisabono sutarties straipsnių susijusių su asmens duomenų apsauga. Yra septynios kelių stulpelių lentelės, prie kurių dekapitani prie penkių iš jų galėjo mm, prie visos informacijos prieiti, o dviejose iš tų lentelių e, tai buvo keturių stulpelių dokumentai, tai ne prie visų stulpelių jisai galėjo prieiti. Ir tai buvo susijęs su tais pasiūlymais, kuriuos varstė Lybe komitetas konkrečiai Europolo reglamento svarstymai. Kokie buvo argumentai? Buvo konkretus argumentai susiję su konkrečiu pasiūlymu ir pagrindinis aspektas čia buvo informacijos jautrumas ar viešumas. Ir e, kitas, e, kitos ryties argumentai buvo susijęs su teisėkuros procesu vykdymu. E, ponas Dekapitanė kalbėjo, kalbėjo komisijos ir parlamento atstovai bendrajame teisme. Ir kovo pabaigoje bendras teismas priemė sprendimą šioje byloje. Dabar sprendimas bendrasis teismas pacitavo teismo praktiką ir kitus sprendimus dėl 1049 reglamento 2001 metų ir dėl trilogų ir sprendimas išdėstė taip pat ir kitų argumentų ir mm, komentavo tą bendrąją nuostatą, kad nebuvo suteikta galimybė prieiti prie dokumentų. Tokia bendra nuostata, bendra prielaida, kad nebuvo galima prieiti prie keturių stulpelių dokumentų, tai tokia mm, mm, prielaida, kad prie tų dokumentų negalima prieiti kol vyksta e, dėrybos, tai teismas atmetė tokią nuostatą, kad jinai neturėtų, tas, tas negalėjimas prieiti neturėtų būti susijęs su tuo, kad tebe vyksta dar mm, teisėkūrinės diskusijos. Mm, tas 84 sprendimo punkte paminėta. E, toliau e, bylos esmės dalykai susiję su teisėkuros procedūros galimu pažeidimu, jei bus suteikta galimybė prieiti prie tokios informacijos. Tai čia teismas rėmėsi parlamento sprendimo logika. Sprendimas pirmiausia nagrinėja tą e, informacijos jautrumą e, policijos bendradarbiavimo srityje ir atmetė tą argumentą. Teismas sakė, net jei e, svarstomas klausimas yra politiškai ir teisiškai sudėtingas, tai negali būti pagrista priežastis kad dėl to būtų pažeista teisėkūros procedūra, punktai nuo 89 iki 97. Ir toliau teismas nagrinėja parlamento ir kitų institucijų argumentus dėl apskritai pačios teisėkūros procedūros. Ir čia buvo paminėtas paminėta galima rizika mm, viešo visuomenės spaudimo e, teisėkuros procedūros dalyviams. Viešosios nuomonės reiškimas yra ES piliečių demokratinių teisų neatsiejama dalis. Ta, sako teismas, net jei išorės spaudimas, tas visuomenės spaudimas gali būti tinkamas pagrindas atsisakyti uh, E, suteikti informaciją arba neleisti prieiti prie dokumento. Tokio spaudimo, to, kad, kad toks spaudimas daromas turi būti realiai įvertintas ir tokio spaudimo realumas turi būti pagrystas kadangi šiuo atveju to nebuvo, tai toks argumentas buvo atmestas. Teksto neformalus ir laikinas pobūdis. Tas ketvirtasis stulpelis. Teismas irgi atmetė tą argumentą, kad kadangi tekstas negalutinis e, ir dėl to prie jo neturėtų būti galima prieiti. Teismas atmetė tokį argumentą. Toliau, kad jei bus suteikta galimybė prie tos informacijos prieiti, tai bus pakirstas pasitikėjimas, tarpusavio pasitikėjimas tarp institucijų. Teismas irgi atmetė tokį argumentą. Pasakydamas, kad jei uh, tai pakirstų pasitikėjimą tarp institucijų, tai institucijos pažeistų savo ištikimo bendradarbiavimo prievolę. Ir bet kuriuo atveju teismas sakė, kad turi būti pagristi įrodymai, apčiuopiami įrodymai, kad mm, galimybė mm, prieiti prie teksto iš tiesų pakirstų tą pasitikėjimą tarp institucijų. Ir taip pat kitas argumentas, kurį atmetė teismas, e, yra tai, kad trilogai yra neatsiejama teisėkūros procedūros dalis. 105 punktas. Taigi bendrasis teismas pabrėžė, kad šis sprendimas nesusijęs su tiesioginė prieiga prie trilogo vykdomo darbo. Tai yra tik mm, galimybė gauti dokumentus, pateikus prašymą, vykstant trilogui. Ir šis sprendimas niekaip neįtakoja mm, to, kad institucijos gali laisvai keisti savo nuomonėmis, nes trilogų dalyviai nuolat uh, diskutuoja apie kompromisinius tekstus, kurie yra ketvirtame stulpelyje. Mm, mm, tų tekstų, kurie pateikiami per parengiamuosius posėdžius. Kai kalbame apie trilogus, tie trilogai gali tęstis pakankamai ilgą laiką, netgi nesibaigti. Taigi bendrasis teismas sakė, kad priemonės, kurias turi parlamento komitetai, kaip savo vidinės tvarkos dalį, pateikiant informaciją apie tai, kas vyko per trilogus, tai tos priemonės nėra pakankamos ir ne, ne, neužtikrina, kad bus visa informacija pateikta apie trilogus tiem trilogam bevykstant. Taigi parlamento pateikti pagrindai, aiškinantis, kodėl negalima e, prieiti prie keturių stulpelių dokumento kad atsit pažeidžiamas yra sprendimų prieimimo procesas, yra be pagrindo. Ir tai reiškia, kad parlamentas turi formaliai naują sprendimą e, priimti, kad būtų galima prieiti prie tų prašomų dokumentų. Koks dabar yra praktinis viso to poveikis, kai ateityje bus pateikti prašymai e, gauti tuos keturių stulpelių dokumentus, kai dar, dar tebe vykstant teisėkuros procedūrai, parlamentas turės remtis šiuo teismo sprendimu ir negalės taikyti to bendro m, mm, pagrindo, at, nepatenkinti tokio prašymo, nes tebe vyksta e, teisėkuros procedūra. O jei toks prašymas gauti informaciją gali parlamento nuomonę uh, e, pažeisti teisė kuros procesą, tai tada tai nuomonė pagrysti parlamentas turi turėti tvirtus ir apčiuopiamus argumentus. Sprendimas mm, sutinka su tuo, kad trilogai yra teisė kuros procedūros dalis ir kad trilogai vyksta slaptai, už uždarų durų. Bet kalbant apie kitus dokumentus, ne keturių stulpelių, o kitus dokumentus ir kokią įtaką kitiem dokumentam šis teismo sprendimas galėtų daryti, tai kol kas sunku užbėgti tam už akių ir numatyti, kokia ta įtaka tiem kitiem dokumentam galėtų būti. Tai toks būtų bendrojo teismo sprendimas. Yra apskundimo procedūra ir tą sprendimą galima apskūsti tik tai remiantis įstatymų, įstatyminę dalimi. Ir galima apskūsti tą sprendimą iki birželio 8 2018 metų. Tai tiek galėčiau pasakyti. Ir jei turit klausimų, tai prašom. For your attention. There may be questions and we only have uh, 10 minutes, so Turime tik 10 minučių klausimams, taigi dabar kitas mūsų e, etapas galbūt potencialiai bus apskund, e, pateikiamas skundžiamas Teisingumo teismui dėl e, skaidrumo klausimo turinio. Ir e, turbūt reikėtų susiformuoti nuomonę apie tai, ką reiktų pateikti teisėjų kolegijai. Ar kas nors norėtų dar pasisakyti trys žmonės. Ponas Trijon. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad šiuo metu aš tikiuosi, kad ombudsmenas turintis prieigą prie dokumentų nuspręs, ar e, tos e, pakeistos taisyklės dėl skaitrumo registro e, buvo įtakotos šio teismo sprendimo. Aš ne tai, kad nesuprantu to turinio, bet turiu vieną rekomendaciją procedūrai. Aš nesuprantu vieno dalyko. Tai yra, kad yra pažeistas sprendimų prieimimo procesas. Uh, jeigu kyla rizika dėl išorės spaudimo. E, Teisingumo teismas taip pat sako, kad piliečiai turės naudotis demokratinėmis teisėmis ir todėl jie turės galimybę turi turėti galimybę uh, sekti šitą sprendimų prieimimo procesą. Aš manau, kad uh, jeigu uh, gali sekti sprendimų prieimimo procesą, tai jokios žalos nėra tame, kad piliečiai išreiškia savo poziciją apie tai, ką, kas vyksta. Nemanau, kad tai iš tikrųjų pakenktų sprendimų prieimimo procesui, tai yra demokratija. Ir aš iš tikrųjų nesuprantu, kas lypi už šitų kriterijų, kurie buvo uh, kažkada anksčiau naudojami tačiau tikrai būtų labai naudinga gauti e, paaiškinimų. Ir taip pat aš galiu įsivaizduoti porą galimų variantų. Aš e, ir toliau esu e, šešėlinis pranešėjas to dokumento, kuris buvo blokuotas taryboje. Mes kaip parlamentas esame parengę labai gerą poziciją ir tai galima būtų panaudoti siekiant tas e, dėrybas pastumėti į priekį. Kitas dalykas, vietoj to, kad mes e, stengtumėmės e, apskūsti tai, dėl ko mes, dėl ko aps, apskūsti, mes turėtume kaip parlamentas prisijimti atsakomybę ir um, uždėrybas dėl skaidrumo registro. Mes žinome, kad uh, žalieji jau paprašė uh, to, uh, iš anksto skelbti tokius dokumentus. Taigi mes turime e, prevenciškai paskelbti tam tikrus dokumentus, kurie gali būti labai naudingi demokratiniam procesui. Ačiū, ponė Dejong. Prieiga prie dokumentų turbūt yra pats e, ilgiausiai blokuojamas dokumentas visų dokumentų istorijoje. Ir uh, gali būti, kad jeigu mes įstesime šito klausimo kitų metų, tai apskritai pranešėjas net nebeegzistuos. Mano milinoji kortelė irgi yra blokuota dabar ir irgi labai ilgai. Sofija, dėkoju. Aš labai suprantu, sutinku su Anes De Jong. Aš e, nemanau, kad parlamentas turėtų apskūsti, tai būtų tikrai gėda. E, aš e, visų pirma kalbant apie um, spaudimą iš išorės. Aš manau, kad yra kaip tik atvirkščiai. E, išorės spaudimas gali būti daromas tik tais tada, jeigu kažkas yra slapta. Tai jeigu neturi stuburo, aišku, ir pasiduosi tam išorės e, spaudimui. Iš principo aš manau, kad yra labai daug spaudimo, daug daugiau spaudimo slaptumo kontekste nei kažkur, nei atvirkščiai. Jeigu iš tikrųjų būtų taip, kad dokumentų skelbimas iš tiesų pažeistų teisėkūros procesą, tai tada E, visas e, siekuros procesas būtų pažeistas dėl to, kad bet, kažko, bet kokį egzistuojantį dokumentą gali rasti kažkur, ar State Watch, ar kažkokioje įmonėje ir taip toliau. Ir per mano 13 metų e, karjerą aš negalėjau gauti tik vieno dokumento, o visą kitą tikrai galima rasti. Tai tikrai nepažeidžia teisėkuros proceso visa, ir tokie argumentai tikrai neverti dėmesio. Uh, Kaip jau sakiau, mes e, turime pro, e, e, prevenciškai ske, skelbti dokumentus. Na, aš tikrųjų nemanau, kad šitie <laughs> dokumentai yra tokie uh, populiarūs, kad žmonės pradės juos ištisai krautis iš tinklalapių. Tačiau yra kitų uh, dalykų, kurie domina į, uh, įvairius asmenys. Aš manau, kad mes turėtume uh, E, neatgaivinti prieigos prie dokumentų reglamento. E, mūsų e, kasmetinis šis parlamentas nuolat sakė, kad trišalės dėrybos turėtų būti skaidresnės ir dokumentai turėtų būti prieinami ir taip toliau. Ir Europos sąjunga keičiasi ir daug, daug daugiau žmonės yra įsitraukę į visą politinį procesą ir mes turėtume vienerius, me, e, vieniems metams esant prieš rinkimus turėtume a, parodyti, kad mes esame skaidrus ir mes turėtume pakeisti savo procedūras a, tam įrodyti. Dėkoju, Sofija. Dabar ponia Sipil. Aš manau, kad jeigu mes pasižiūrėtume į tą praktinę e, situaciją, kokioje politinėje aplinkoje mes esame, tai nebūtų lengva pasakyti, kad arba šitas sprendimas yra baisus, arba jis yra katastrofiškas. Mes negyvename tuščioje erdvėje, mes esame politinėje aplinkoje, tad mes turime vienas kitam priminti, kad e, mes, e, pas mus egzistuoja parlamentinė demokratija. Aš tikrai nenuvertinus skaidrumo vertės. Aš iš tikrųjų, man tikrųjų įdomu, kur tai prasideda ir kur tai baigsis. Ar e, tai baigsis skaidrumu, tada ir frakcijos posėdžiuose, ir nacionalinių delegacijų posėdžiuose mes turime užtikrinti skaidrumą. Galbūt pirmiausia, mes turime suformuoti savo pačių poziciją prieš ją keisdamiesi su kitais. Mes sakome, kad piliečiams yra labai naudinga sekti teisėkuros procesą. Ar jūs manote, kad jie skaitys visus tekstus ir supras esamus e, pokyčius? Aš manau, kad tie, e, kam yra įdomu sekti šios dokumentus, yra mūsų suinteresuoti asmenys. Ir turime nepamiršti, kad e, paprastai ta įtaka, kurią daro suinteresuoti asmenys, prasideda gerokai anksčiau, tai yra būtent tada, kaip komisija pradeda renkti savo pasiūlymą ir daugelis jų įtakoja jau patį projektą. Ir tai, ką parlamentas ir taryba aptarinėja, tai viskas tvarko, yra labai daug viešos viešo spaudimo, tačiau daugiausiai to užsima lobistai. Taigi mes turime kalbėti ne apie tai, kad, kuo yra, kad, mes, kad tai, kad piliečiai, piliečiams tai aktualu, tiesiog Mes, jie įprastiniai piliečiai apie kažką išmano, tačiau paprastai jie sako, kad jūs buvote išrinkti ir jūs turite dirbti. Jeigu mes pasižiūrėtume į e, kai kurios dokumentus, mes matytume, kad e, viešas interesas e, labai skiriasi. Ir Kartais mes e, tikrai matome, kad labai daug yra lobistų interesų, kartais tų interesų visai nebūna. Ir tas pats buvo ir su duomenų apsaugos reglamentu ir e, su kitais dalykais. Taigi mes kalbame ne apie piliečius, o apie e, suinteresuotus asmenis. Tad mes turime būti labai atsargus. Taip pat kalbame apie rinkimų rezultatų įtakojimą. Mes gyvename pasaulyje, kur klastojamos žinios. Tad, tačiau e, šio parlamento ir bet kokio parlamento pasaulis tikrai labai pasikeis, nes iš tikrųjų mes turime labai daug neteisingų e, žinių ir jos visada egzistavo. Tačiau esant e, skaitmeniniai žiniasklaidai, to žinios tikrai plinta. Taigi yra tiek daug tikrų melų kad iš tiesų Aš nežinau, kaip toliau mes e, galime e, suskaičiuoti šių neteisingų žinių E, įvedinčių necingų žinių pusiausvėrą. Taigi, skaidrumas gali būti labai gera, geras dalykas, tačiau mes turėtume iš tikrųjų skirti laiko ir įsigilinti, kas nori turėti tokią informaciją, kaip mes galime e, tai įspręsti ir kiek tai yra naudinga, o kiek tai gali būti e, panaudota neteisingai ir ką tai iš tikrųjų reiškia mums, mūsų darbe Ir aš manau, kad šitas sprendimas gali būti geras, tačiau taip pat tai gali būti ir katastrofa. Mes turime rasti būdų, kaip su tuo susidoroti ir tai galime padaryti. Ne, e, e, viešos komunikacijos būdu. Aš suprantu, kad mūsų e, žmonės dabar išvažiuoja, tad mes turime labai paskubėti. Kiek aš suprantu, ką jūs sakėte ta pozicija, kurią Libė ir parlamentas suformuluos. Aš ją čia sukūriu spontaniškai. E, mes negalime būti traktuot, negali būti traktuojama, kad Libė apskundžia šitą sprendimą, nes mes norime skaidrumą didinti o ne mažinti. Ir aš nenoriu pasiūlyti, kad mes turėtume teisėjų kolegijai pateikti tokią rekomendaciją ir, ir apskūsti sprendimą. Aš manau, kad tai yra e, bazinė linija. Ir aš mielai su koordinatoriumi aptarčiau e, e, detalės ką mes galime pateikti teisėjų kolegijai po mūsų diskusijų. Tačiau mes turime tiesiog laikytis tokios linijos, kad mes nieko neapskūsime. ir būtų gerai, kad e, pritartumėte tam. Ir tur, taip pat dabar turėtume pagalvoti apie tai, kad koordinatoriai giliau apie tai padiskutuotų, ką dar mes galime rekomenduoti teisėjų kolegijai. Ar gerai? Taigi tai yra pirmas esminis punktas. Turime labai mažai laiko. Galbūt galėtumėte sureaguoti į e, tai ką girdėjote sakant iš e, kolegų. Gerai, labai trumpai. Norėčiau grįžti prie to, ką jūs ką tik sakėte. Aš vakar tą pačią prezentaciją padariau Teisės reikalų komitete ir kai kuriems nariams sakiau, kad tai yra tikrai politinis sprendimas, kurį reikia priimti Teisės reikalų komitete. Ir tai nėra tiesiog teisinis klausimas. kalbant apie išorės spaudimą. Tam tikrą prasme čia sprendimas yra aiškus, nes čia sakoma, kad mes tikrai negalime e, galvoti, kad susidurėme su išorės spaudimu čia. Tačiau šita e, galimybė egzistuoja ir ji egzistavo reglamente 1049. E, tai yra turbūt tai, ką sakė e, teismas. Šiuo atveju jūs negalite naudoti šio argumento, tačiau teoriškai jį galima būtų panaudoti. Jeigu jūs manęs paklausite, kaip toks argumentas galėtų atrodyti, tai, na, aš nežinau. Kiekvienu atskiru atveju turėtume tai nagrinėti ir pasižiūrėti, kokie tie argumentai yra. Na, O dabar aš negaliu pasakyti, kad e, na, tai nėra lengva, mes turime pasižiūrėti, kokia yra situacija, tai yra tikrai um, gilesnis mąstymas. Kitu atveju aš manau, kad nedaug daugiau galėčiau pasakyti. Tačiau aišku, jeigu aš klystu, praneškit man. Na, klausimų E, nelabai ir buvo, iš tikrųjų buvo tai kolegų pasisakymai, o kolegos tikrai labai patyrė. Taigi dar kartą pakartosiu, kad e, manau, kad mes įtrauksime tai į koordinatorių darbo atvarkę, nes e, tikrai įdomu tai, ką Jūs pasakėte apie teisėjų kolegiją, tačiau aš manau, kad mes čia turime tikrai sukurti šitą bazinę liniją. Ir aš suprantu, kad ne, ne visi kol kas yra apsisprendę, tačiau Libė turi būti tikrai labai jautrus dėl šito skaidrumo ir neturėtume baimintis tokio dalyko iš principo. Tokį signalą mes turėtume ir nusiųsti teisėjų kolegijai. Šiuo atveju, Brigit, aš tikrai suprantu, ką Jūs norite pasakyti. Uh, mes turėtume viską išsamei apmastyti ir labai, ati, labai artimai bendradarbiauti su teisėjų kolegija. Aš manau, kad mes turėtume diskutuoti apie tai, nes mes iš tikrųjų turime e, e, didelį suinteresuotumą. Ir Jūri ir Libė labai pabrėžia pačią procedūrą, tad mes turime labai atidžiai stebėti tai ir dar kartą jums pasakysiu, kad mes tol, e, toliau e, bendradarbiausime e, su, jūrų, su komitetu. Dėkoju, kolegos.